paskirimus į parlamento komitetus, turiu pasakyti, kad frakcijų vadovų pasitarimo rezultatai bus jums pasiūsti elektroniniu paštu. Tai bus įtraukta į posėdžio protokolą. Turiu taip pat pasakyti, kad šiandien iki 7 valandos yra terminas norint pateikti pakeitimus Noriu palinkėti Jums e, gero vakaro ir